Gerbiami ponai ir ponios, dabar pradėsime balsuoti. Balsavimas bus padalintas į dvi dalis. Pirmoji dalis truks iki iškilmingo posėdžio, kuri pras, kuris prasidės po 15 minučių, o paskui antroji balsavimo dalis vyks po iškilmingo posėdžio. Dabar einu prie pranešimo apie sanglaudos politiką. Kas už jį? Kas prieš? kas susilaiko, priimta. Toliau pranešimas Omarie, kolegos, kolegos Omarie pranešimas dėl atokiausių regionų galimybių gerinimo, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau Kitas pranešimas. Torer pranešimas. Balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar debaker pranešimas. Žodis teikiamas pranešėjai. Prašom, ponas debaker. You, chair, colleagues, uh, alde... Ačiū. Aldė frakcijos vardus noriu paprašyti atidėti balsavimą iki balandžio mėnesio sesijos pagal taisyklę 177. Ačiū. Ačiū. Dabar norėčiau paklausti, kas pritarė tokiam pasiūlymui, kas už. Niekas.